pasaulyje. Pirmkas, ačiū, diskusija šiuo klausimu baigta, balsuosime per plenarnę sesiją. Kitas darbo tvarkės punktas ir žodinis paklausimas 15 metų po Pekino programos Junktinių tautų veiksmai. Žodinio paklausimo autorė yra mūsų kolegė Eva Britsvenson, ją ir suteikiamas žodis pristatyti žodinį paklausimą. Jeigu Dėkoju pirmininkė, ačiū kolegos. Moterų teisų klausimai man visuomet labai svarbus. Todėl labai džiaugiuosi, kad šiais klausimais diskutuojama per plenarinę sesiją. Moterų reikalų komitete patvirtinome rezoliuciją, kuri atstovauja parlamento pozicijai dėl Pekino platformos. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš komiteto, kurie taip puikiai padirbėjo ir taip daug dirbo kartu su manimi. 95 metais Junktinės tautos patvirtino šią platformą ir tai buvo istoriškai svarbus žingsnis. Taip vadinama veiksmų platforma yra pirmasis toks dokumentas. Jame įtvirtintas holistinis požiūris į moterų teisės ir sąlygas ES turi gilias tradicijas žmogaus teisų srityje. 48 metais buvo patvirtinta, priimta visuotinė žmogaus teisų deklaracija. E, mini, minimi atitinkami deklaracijos straipsnį ir antrame straipsnėje konkrečiai kalbama apie moterų teisų apsaugą. ES vyrų ir moterų lygybės dalykai labai aiškiai rašyti sutartyse ir pagrindinių teisių hartijoje. Komitete mes e, pasisakome už tai, kad turi būti išlaikyta svarba uh, Pekino sustarimų ir kad reikia siekti didesnio vyrų ir moterų lygiateisiškumo. E, lyčių lygybės institutas Vilniuje bus vieta, kur bus galima dirbti dar rimčiau, pasinaudoti naujausiais moksliniais tyrimais ir rasti veiksmingiausius politinius sprendimus, nes mes kol kas neturime daug faktų. Ir Aš e, taip pat e, turiu pasiūlymų dėl ES apsaugos orderio, kurį e, ketina patvirtinti, kurio ketinimo siekia patvirtinti Ispanija kaip pirmininkaujanti valstybė. Reikia galvoti apie tokias svarbės sritis kaip skurdas, kur yra pernelyg daug moterų. Moterų gyvenančių skurde taip pat yra ne, suteikiamas nevienodos sąlygos naudojantis medicinę pagalbą sveikatos apsaugą apsaugą. Ekonominėje politikoje taip pat yra daug neligybės. Kaip žinia, aštuonios, aštuoni parlamentarai vyks į New Yorką atstovauti Europos parlamentui. Ketiname sekti diskusijas ir dėrybas, kurios sieks įvertinti pokyčius per pastaruosius 15 metų ir bus pažiūrėta, kiek platformos tikslų įgyvendinta. Ir rezoliucija, dėl kurios e, balsus meritoj bus tarsi mūsų bilietas į New Yorką. Taip pat reikia nepamiršti e, e, seksualinių reprodukcinės sveikatos teisių. Tai yra moterų teisių dalis, jas reikia gerinti Europoje ir visame pasaulyje. EPP prašo balsuoti dėl šios dalies atskirai. Mes visi žinome, kad kai norima balsuoti atskirai dėl kurio nors klausimo, tai tas klausimas yra ypatingai svarbus. Būtent todėl dėl jo bus balsuojama atskirai, o ne kartu su visa rezoliucija. Aš manau, kad e, tas devintas skyrius, ta dalis yra nepaprastai svarbus, tačiau papa nori balsuoti prieš ir būtų labai apmaudu, jeigu taip atsitiktų. Parlamente mūsų nuomonės skiriasi, mūsų vertybės gali būti skirtingos, bet dėl to mes ir diskutuojame. Šis tekstas yra minimalistinis ir, man atrodo, jį galėtų paremti visi. Niekas nepasiūlė kito teksto, kuris pakeistų devintąją dalį, dėl to būtų labai apmaudu keliauti į New Yorką su rezoliucija, kuria nieko nėra pasakyta apie šį esminės svarbos klausimą. Jis labai svarbus pasauliniu mastu taip pat. Ir aš tikiuosi ir vėliuosi, kad visi galės pritarti tekstui tokiam, jis dabar, koks jis dabar yra. Mes kalbame apie labai akivaizdžius dalykus visiems. Mes dirbame kartu su tūkstančiais moterų organizacijų, Šis dokumentas yra unikalus tuo, kad labai sulaukė plataus pritarimo. Ačiū. O dabar tarybos atstovus teiksiu žodį. Gracias, senioras Benson. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Dėkuoju ir poniai Svensson, kurie pateikė šį klausimą. Jums tikriausiai yra žinoma, kad ES pirmininkaujantį Ispaniją nurodė lyčių lygybę kaip vieną iš savo svarbiausių prioritetų. Mes nustatėme labai aiškius tikslus šioje srityje ir sieksime juos įgyvendinti. Nediskriminavimas yra svarbi šios politikos dalis. Taip pat kova su smurtu bei Europos lygmenių galiojantis apsaugos orderis. Visi šie dalykai yra svarbus. Ir džiaugiuosi, kad ponia Redink atvyko į šį posėdį, kadangi ji yra atsakinga už klausimus susijusius su lyčių lygybė komisijoje. Ypač tose sritise, kurio, kurios yra susijusios su teisinės lyčių lygybės aspektais. Ispanijos vyriausybės vadovas šiuo metu yra Ispanijos senate. Ir kalba apie tai, jog negalima leisti uždrausti abortus. Švedija savo pirmininkavimo metu parengė Pekino plus 15 programą ją aptarė e, moterų teisų komitetas, kuris konstatavo, kad pažangos buvo padaryta nemažai, tačiau daug dar ką reikėtų nuveikti. Todėl Pirmininkaujant Ispanija kalba apie tai, jog būtina rinkti e, statistinius duomenis bei naudoti suvienodintus rodiklius. Rodikliai, kuriuos turime ES, yra skirti tam, kad galima būtų realiai įvertinti lyčių lygybę visose valstybėse narėse. Jie apima daugybę įvairių gyvenimo sričių ir žiniasklaidą, ir socialinę apsaugą, aplinkosaugą ir taip toliau. Labai dažnai žiniasklaidoje yra propaguojami tam tikri moters vaidmens visuomenėje stereotipai. Pone Reding apie tai kalbėjo nekartą. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų klausimą. Aš turiu galvoje ekonominę krizę. Ekonominė krizė kenkia mūsų kasdieniai veiklai ir ji gali labai pakengti mūsų veiksmams siekiant e, suderinti moterų ir vyrų e, teisės. Ir kovodami su krize galime galvoti apie tai, ka, kaip galima būtų pagerinti moterų prieigą prie uh, darbo rinkos. Mūsų 20, uh, 2020 metų strategijoje yra labai aiškiai parašyta, kad mes norime, kad 2020 metais Europoje lyčių lygybės perspektyva būtų tikrai integruota į visas mūsų politikos sritis. Pranešime, kurį parlamentas patvirtino praeitais metais, e, Europos parlamentas paragino lyčių lygybės e, klausimą įtraukti į mūsų 2020 m. strategiją. EPSCO taryboje, kuri vyko prie, uh, lapkričio 20 dieną ir neformaliame e, šios tarybos EPSCO susitikime, kuris įvyko Barcelonoje, buvo kalbama apie tai, jog būtina uh, lyčių lygybės perspektyvą įtraukti į 2020 metų strategiją ir į visas komisijos darbo programas, kurios yra labai svarbios. Taigi mes stengiamės, mes stengiamės nepamiršti savo pažadų. Ponas, e, ponas Van Rompoj ir e, komisijos pirmininkas ponas Baroso jau kalbėjo apie lyčių lygybės svarbą. Lyčių lygybė nėra vien teisingumo e, klausimas. Tai yra bendras požiūris, kuris yra susijęs su mūsų požiūrius į gyvenimą ir visuomenę. Ir mes norime rodyti pavyzdį kitoms pasaulio šalims. Labai ačiū. E, dabar paprašysiu pasisakyti ponę Redin komisijos vardu. Dėkuoju pirmininkė. Man tenka garbė pirmą kartą atsakyti parlamento klausimus ir būtent kalbėti apie moterų reikalus. Aš esu komisarė atsakinga už pagrindinės teisės Ir manau, kad pagrindinės teisės vienodos vyrų ir moterų traktavimo taisyklės principai yra vieni iš svarbiausių dalykų. Aš su jauduliu prisimenu, kai daugiau prieš e, 15 metų būdama dar jauna parlamentarė Luksemburgė rengiausi Pekino susitikimui, o dabar, e, dirbdama komisijoje, e, rengiu rezultatų įvertinimą Pekino konferencijos. Mes visi žinome, kad vyrų ir moterų lygybė yra viena iš pagrindinių ES vertybių ir jūs galite būti tikri, kad Europos komisija visuomet rems šios principus. Šiais metais aš jums pateiksiu naują komisijos strategiją lygybės, lyčių lygybės klausimais. Ji E, prates dabartinį priemonių planą e, lygybės, e, lyčių lygybės srityje šeštiesiems dešimtiesiems metams. Jungtinėse tautose vyks susitikimas moterų klausimais bus paminėtos 15 Pekino konferencijos metinės. Mes vyksime su didelė delegacija, aš pati važiuosiu mėnesių. Taip pat vyks pirmininkaujančios šalies atstovai, ministras atitinkamas ir mes abu kalbėsime per plenarinę sesiją. Tai yra, manau, labai simboliška. Ir mes taip pat galėtų, galėsime ten įvertinti tarptautinių mastų pasiektą pažangą 12 Pekine numatytų sričių. Uh, Mes turime užtikrinti kokybę. Daug kas pasiekta, bet dar reikia ir išspręsti daugelį problemų. Labai džiugu, kad ES yra ir liks didžiulė jungtinių tautų rėmėja, kai kalbame apie institucinį mechanizmą, jų mechanizmus arba jų uh, E, peržiūrą, taip pat atitinkamų moterų struktūrų įtvirtinimą jungtinėse tautose. Tai atitinka ir tūkstantmečio vystimosi tikslus. Juose daug dėmesio skiriama 50 e, procentų gyventojų pasaulio, kurios padeda e, vystimusi, be jų vystimasis nebūtų įmanomas. Todėl mes turime e, labai rimtai žiūrėti į lyčių lygybės klausimus. Aš e, noriu pasakyti, kad visi kiti komisarai pagal savo atsakomybės rytis taip pat dirba šią linkmę. E, neturime pamiršti ir savo išorės e, politikos, pirmiausia, vystomojo bendradarbiavimo. Visi žinome, kad Pekino veiksmų platforma buvo labai rimtas žingsnis į priekį. Ji buvo patvirtinta, paskui e, lyties aspekto horizontalus integravimas tapo ES e, politikos neskiriamama dalimi. Visos valstybės narės ėmėsi priemonių mūsų lygybės politika nebeapsiriboja tik tai tam tikrais tiksliniais veiksmais, jos yra įtrauktos, e, tie dalykai yra įtraukti į bet kokią politikos kryptį. Pekino veiksmų platforma taip pat mums e, leidžia įvertinti pažangą pagal tam tikrus rodiklius, kuriuos parengė taryba. E, galime padaryti daugelį savo veiksmų sričių. Minėjau, yra 12 veiksmų sričių ar krypčių, o turime 9 rodiklius. E, esame labai patenkinti rezultatais, tačiau yra 3 rodikliai, kuriuos reikėtų pagerinti, kuriuos reikėtų parengti dar Ir taryba yra prisėmusi įsipareigojimą tą padaryti savo išvadose. Būtent parengti trūkstamus kriterijus. Taigi minėsime 15-asias e, Pekino platformos metinės. E, Švedija e, pirmininkausi taryboje įvertino, kas buvo padaryta lyčių lygybės srityje. Taryba patvirtino išvadas ir uh, Mes pateiksime atitinkamus dokumentus taip pat. E, tie dokumentai susijęs su visomis ES politikos kryptimis. E, Pone Svensen Lopes Karydo kalbėjo apie strategiją Euro 2020. Taigi visai natūralu, kad toje sistemoje, kuri turėtų vėl išjudinti Europą, moteris vaidins lyderių vaidmenį, ypač šiuo metu kai e, žmonių dirbančių yra tarsi per mažai, nebeturime pasirinkimo, mums reikia moterų, kad užsitikrintume ekonomikos plėtotę. Nebegalime kalbėti tik apie lyčių lygybę. E, reikia čia galvoti pirmiausia apie ekonominę politiką ir nebeturime kito pasirinkimo. Mums reikia moterų, jeigu norime e, išvesti Europą iš dabartinių sunkumų. Dėl e, rodiklių, jie aišku, mums padės tai užsitikrinti. E, veikia aukšto ligmens grupė, ji yra parengusi programą, kuri leis įvertinti dabartinius rodiklius ir taip pat e, bus stebima, kaip kuriami nauji, kurių dar, kaip sakiau, neturime. Mums čia padės Europos lyčių lygybės institutas, kuris kitą savaitę, tai yra taip pat e, simboliška, tuo pačiu metu, kai vyks New Yorko susitikimas, mes atidarysime savo institutą Vilniuje. Pone Svensson, aš e, po New Yorko, grįžus iš New Yorko, su jumis susitiksiu, kalbėsime apie e, strategiją Europos, apie lygybę lyčių, dirbsime kartu. 50 procentų mūsų piliečių e, yra moteris ir manau, kad mes, mums tikrai pasiseks. Ačiū. Dėkuoju, poniai komisariai. Aš e, perimu pirmininkavimą dabar posėdžiui, kalbėsiu toliau e, vengriškai, pasveikinu atvykusią ponę komisarę. Noriu pasakyti, kad dar kalbės 14 kalbėtojų, jos visos yra moteris. Taigi prašom. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Komisarė Ministrė, kolegos, kitą savaitę New York'e įvyks labai svarbi konferencija, kuri suteiks mums galimybę dar kartą atkreipti visuomenės dėmesį į morų, moterų ir vyrų lygybę. Mes turime kritiškai vertinti padarytą pažangą bei pagalvoti apie tai, ką reikėtų pasiekti ateityje. Moterų konferencijoje, kurie įvyko 1995 metais, e, buvo, siekime, buvo pasakyta, jog būtina siekti e, lygybės ir taikos. Šių tikslų siekti nėra lengva. Labai dažnai susidurime su rimtomis problemomis. Turime siekti, kad nepamirštume apie mūsų tikslus. Vienas vokiečių posakis teigia, kad daug kelių veda į Romą, todėl mums reikia pasirinkti patį tinkamiausią. Lyčių lygybės politika negali būti sąlygota e, sunkiai sutartų daugumos sprendimų. Lyčių lygybė turi įsitvirtinti žmonių galvose, o tam reikia padėti atitinkamų pastangų rezoliucijoje. Kalbama apie daug darbų, kuriuos dar reikės nuveikti, pavyzdžiui, pašalinant atitinkamus stereotipus, užtikrinant vienodą atlyginimą, atsisakant smurto prieš moteris, e, sprendžiant senstančias visuomenės problemas. Tai yra svarbiausi klausimai mums šioje rezoliucijoje, tačiau vien tik žodžiai atneš iš tikrųjų nedaug vaisių. E, todėl mano frakcijai labai svarbu, kad visuomet, kai kalbama apie lyčių lygybę, vyrai ir moteris būtų įvardinami vienodomis teisėmis. Todėl tikimės, kad uh, po konferencijos Pekine bus žengtas dar vienas žingsnis lyčių lygybės užtikrinimo kryptimi. Ačiū. Labai pono gurmai dabar. Komisarė, kolegos. Greit minėsime 15 metų po Pekino konferencijos ir 95 metais mes užsibrėžėme pakankamai toli siekiančius tikslus ir reiks vertinti, kaip jie buvo įgyvendinti. Tuomet mes siekime užtikrinti lyčių lygybę visose sritise ekonomikoje, politikoje, socialinėje srityje. Ir iš tikrųjų dauguma tikslų užsibrėžtų Pekine nėra įgyvendinti daugelį valstybių moteris ir toliau kenčia, jų teisės yra nevienodos, netgi ir įsivyšiusiuose e, valstybėse, e, tokiuose sritise kaip lytinė reprodukcinė sveikata dar neužtikrinta lyčių lygybė. Tačiau politinė diskusija ir kon konservatorių išpoliai prie žmogaus teisės verčia susirūpinti ir dar kartą parodo, kad kova už moterų teisės dar nebaigta. Mes neturime pasitenkinti mažiausių bendrojų vardiklių, turime dėti pastangas, kad visame pasaulyje moteris turėtų vienodas teisės ir jos būtų ginamos. Ir aš e, vadovaujuosi principu, e, kad e, mano kūnas ir mano teisės jį priklauso man. Parvanova asszonynak. Dėkoju poniai Gurmei ir toliau kalbės ponia Parvanova. Dėkoju, panas pirmininkė, komisarė, panimisrai kolegos. Jei pažvelgsime tai, ką sugebėjome pasiekti po to laiko, kai buvo patvirtinta Pekino programa prieš 15 metų, matome, kad daug dar ką reikia padaryti. Mes dar nepasiekime daugybės strateginių tikslų ir žinome, kad moteris yra diskriminuojamos įvairiuose sritise, įskaitant ir ES. ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių svarbu yra rinkti patikimus bei palyginamus duomenys dėl lyčių lygybės. Bet to jos reikia nuolatos stebėti tam, kad mes galėtume laiku atnaujinti savo lyčių lygybės strategiją. Mūsų ES dar laukia daug darbų ir turėtume stengtis labiau įgyvendinti e, Pekino programą, pirmiausia, suteikdami geresnę prieigą moteriams prie valdžios postų bei apskritai įgalindami moteris. Nepamirškime ir tai, kad labai daug moterų gyvena skurdži, skurde. Ir skurdas kenkia žmonių, moterų fiziniai bei, bei uh, psichiniai sveikatai. Ir moterų balso nieks negirdi. Moterų vidutinė gyvenimo trukmė tarp Romų bendruomenės moterų yra kur kas mažesnė nei moterų kitose, kitose šalyse. Nepamirškime ir to, kad siekdami didesnės mo, vyrų ir moterų lygybės mes galime sukurti papildomų problemų. Uh, uh, pagyvenusioms moteriams. Ir baigdama, komisarė, norėčiau paraginti Jūs pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl smurto prieš moteris. Ji yra tikrai reikalinga. Dėkoju poniai Parvanovai ir toliau kalbės Kil Nilsen. Vieną minutę. 2006, l'ONU faisait le constat. Jungtinės tautos jau 2006 konstatavo, kad e, skur, labiausiai nuo klimato kaitos e, bei nuo skurdo kenčia moteris. Į pietus nuo Saharos esančiame regione dėl sausurų vis blogėja žmonių gyvenamoji situacija. Iki 2050 metų milijardas žmonių turės dėl klimato kaitos e, palikti savo gyvenamas vietas. Dėl to moteriams grėsmė dar labiau padidės. Per pastaruosius 15 metų ne vienas teisės aktas aplinkosaugos ir tie ES neatsižvelgia į e, lyčių lygybės aspektus. Todėl aš raginu ES ir valstybės narės įtraukti lyčių lygybės aspektus, taip pat ir į aplinkosaugos teisės aktus. Ačiū ponė Kil Nilsen. Kita kalbėtoja ponė Jana Takis vieną minutę. Junktinėje karalystėje moteriams buvo suteikta teisė balsuoti prieš šimtą metų. E, tuo tarpu e, dabar dar e, ir toliau kovojama už lyčių lygybę pasaulyje. Moteris turi turėti galimybę priimti sprendimus dėl darbo, dėl karjeros ir dėl sudarimo su šeima. Mums reikia suteikti moteriams papildomų galių. Mes, konservatoriai, tikime pasirinkimu, tikime, kad e, pasirinkimas užtikrins lankstumą ir e, lygybę. E, moteris yra įdarbinamos mažiau verslo įmonėse ir mes negalime nurašyti moterų dėl to, kad mažiau vertiname arba nepakankamai vertiname jų darbą. Komisija teigia, kad reikia moteris gražinti į darbo vietas. Aš sakau, kad reikia tą daryti per smulkaus verslo struktūras. Tuo tarpu, e, priimdami savo teisės aktus, mes apribojame galimybę smulkiam verslui samdyti moteris o jos to yra nusipelniusios. Ačiū. Dabar ponė Bizoto vieną minutę kalbės. E, Švedija pirmininkavusi parengė pranešimą apie Pekiną, Pekiną ir ten e, nėra daug kalbama apie moterų padėtį ES. Nežinia, kodėl taip yra, nenorima kai ko e, matyti. Pažiūrėkime į moterų musulmonių padėtį pasaulyje, skaitant Europą. Kultūriniai dalykai yra vienas iš būdų spes, spręsti problemas. Daug moterų visame e, pasaulyje kenčia nuo įvairių problemų. Europa ir europiečiai dabar turi e, padėti musulmonėms e, moteriams Europoje. Mes parlamente turime e, kalbėti vienu balsu, pasisakyti prieš islamiškai fundamentalizmą. Moterys kenčia uh, nuo uh, dvasinės mirties simbolio, tai yra galvos apdangalo. Mes turėtume visi paremti uh, moterų išlaisvinimą visame pasaulyje nuo tokios priespaudos. Toliau, ponia Bauer. Dėkuoju, pirmininkė. Praėjo 15 metų po Pekino platformos patvirtinimo. Galima kalbėti apie daugelį dalykų ir būtų verta tą daryti, tačiau aš kalbėsiu apie mūsų pačių reikalus. Mes turime tik vieną priemonę, tai yra teisės aktai. Per 15 metų buvo pasiekta nemažai pažangos Europos Sąjungoje, valstybėse narėse. Įsigaliojo antidiskriminacinių daug įstatymų, tai yra labai rimtas žingsnis į priekį siekiant e, lygių teisių. E, bet ben, bendrijos teisės aktuose ir e, valstybių narių teisės aktuose yra numatyta neveiksmingų priemonių, o įstatymai kartais įsigalioja ir neduoda realių rezultatų. Pasižiūrėkime į atotrukį tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Jau 30 metų draudžiamas moterų diskriminavimas, bet per pastarosius 10 metų nedaug kas pasikeitė. Kai kas dar net pablogėjo. Ir Žinome, kad jeigu kreipiamasi e, dėl žalos atlyginimo, tai tos procedūros yra ilgos, brangios. Mes taip pat matome, kad kartais moteris dirba menkesnį darbą Ar lygių e, galimybių institucijos neturi pakankamai išteklių, kad galėtų spręsti moterų problemas, bet atėjo laikas pakeisti stereotipus ir nuo to priklauso įstatymų veiksmingumas. Dar pabaigai mes turime peržiūrėti savo praktiką, bet taip pat turime žiūrėti, kur einame, turime daug lūkesčių dėl strategijos 2020. Ir taip pat e, laukiame lyčių lygybės strategijos. Dėkuoju poniai Bauer. Dabar Edith Estrela vieną minutę, prašom. Dėkui pirmininkė. Dėkui komisarė. Jūs e, pasakėte gana nemažai pozityvių dalykų. Turiu pasakyti, kad ko mums iš tikrųjų reikia, tai e, veiksmų. Praėjo 15 metų po Pekino konferencijos ir matome, kad rezultatai nėra tokie įspūdingi. E, matome, kad Skurdo veidas yra moteriškas. E, moterų daug yra bedarbių, beraščių, jų atlyginimai mažesni negu vyrų. Sveikatos apsaugos švietimo srityje taip pat yra daug diskriminacijos. Moterys yra pirmosios e, psichologinio, e, fizinio smurto aukos. Mažai yra moterų bendrovių valdybose. Moteris taip pat retai priima sprendimus tiek politikoje, tiek ekonominėme pasaulyje. Mes e, norime veiksmingų ir pakankamų lygybės priemonių, bet tam mums reikia geros diagnozės, kuri būtų pagrįsta palyginamai statistiniais duomenimis ir e, išskaidyta pagal lytį. Mums būtent to reikia, jeigu norime deramai įvertinti problemų mastą. Ačiū. Dėkuoju. Toliau dvi minutės kalbės Jimenez Beseril. Buenas noches. Quería decir que yo no he venido a... Labas vakaras. Aš atėjau dirbti į šį parlamentą ne tam, kad pasidžiaugčiau dėl neštumo nutraukimo įstatymo, kuris nesiniai buvo patvirtintas Ispanijoje. Uh, Aš manau, kad mes turime ginti ir saugoti gyvybę. Moteris labai dažnai kenčia nuo smurto, o turėtų gyventi saugiai. 2002 m. parlamento rezoliucijoje Europos parlamentas ragina visas valstybės narės paskelbti visiškos netolerancijos politiką smurto prieš moteris atvejais. turime praplėsti laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę ir užtikrinti, kad visi piliečiai gali ją džiaugtis. Aš norėčiau kreiptis į Ispaniją pirmininkaujančią Europos Sąjungai ir aš manau, kad Ispanija turėtų paspartinti apsaugos orderio e, svarstymo procedūrą tam, kad moteris galima būtų realiai apsaugoti. Valstybės narės turi atitinka koreguoti savo teisės aktus tam, kad uh, už smurtą prieš moteris būtų numatyta labai aiškiai atsakomybė. Mes žinome, kad ES yra nemažai teisinių kliūčių, kurios trukdo mums uh, deramai apsaugoti moteris bei jų vaikus. Taigi aš raginau tarybą ir komisiją daryti viską, kad uh, Europos apsaugos orderis taptų realybę kuo skubiau. Ši priemonė bus labai naudinga kovojant su nebaudžiamumu tarptų vyrų, kurie pažeidžia žmogų moters teisės. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Garcija Perės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Prieš 15 metų 30 tūkstančių moterų kalbėjo vienu balsu ir reikalavo, kad būtų sukurta sažiningesnė, teisingesnė visuomenė. Visos tos moteris atvyko iš skirtingų šalių, tačiau jas visas vienio vienas e, tikslas - tai yra įtvirtinti lyčių lygybę. Reprodu, uh, reprodukcinė sveikata, lyč, reali lyčių lygybė. Šie klausimai yra aktualūs ir šiandien. Europos komisija turėtų parengti veiksmų programą, kuri pratestų tą darbą, kuri, kuris buvo pradėtas gyvendinant Pekino veiksmų programą. Bei reikalauti, kad lyčių lygybės perspektyva būtų plėtojama visose programose ES ir nacionalinių lygmenių. Tos moteris, kurios gyvena už ES e, ribų, labai dažnai net ir nežino iš tikrųjų, ką reiškia lyčių lygybė. Turime rūpintis ir tomis moterimis. Dėkuoju, ponė Garsiai Periš. Toliau Marija Nedelčeva. Gerbiamas komisijos, e, gerbiamą komisijos narę, mėly kolegos pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti šią rezoliuciją dėl jungtinių tautų programos, kuri pažymi lyčių lygybės reikšmę. Vyrų ir moterų lygybė daugelie sektorių yra akcentuojama, ypač kai kalbame apie darbo vietą. Tačiau čia atlyginimų skirtumai vis tik dar yra labai dideli, nesuderinti šeiminį gyvenimą ir darbą yra sudėtinga. Mes galėtume prisiminti, kad nepaisant to, jog labai daug pasangų dedama į kovą prieš vyrų ir moterų teisinę lygybę, dar e, tikslai nėra pasiekti Pekino programos. Svarbu iš naujo apibriežti tikslus ir nebegrįžti prie to, kas jau padaryta. Todėl labai svarbu ES apibriežti savo strategiją e, dėl to, kaip veiksmai, kaip tikslai turėtų būti gyventi. Sutelkti dėmesį turėtume į tris trijų rušių tikslus - artimo laikotarpio, vidutinio ir tolimo laikotarpio. Artimiausiu metu reikia išsiaiškinti finansinės krizės jautriausias vietas. Čia reikia rasti tikslius rodiklius, kurie leistų įvertinti krizės poveikį užimtumo ir moterų užimtumui ir ekonominiai padėčiai. E, šie rodikliai turėtų sutelk, būti koncentruoti į socialinį, ekonominį ir ekologinį aspektus vidutinės trukmės laikotarpiu turėtume nacionaliniu, nacionaliniu lygmeniu atnaujinti turimą statistiką. Todėl reguliariai rodikliai turi būti peržiūrimi ir toks reikalavimas yra numatytas pagal Pekino veiksmų programą. Ir atsižvelgiant į ekonominį ir socialinį kontekstą, ataskaitos turi būti atnaujintos. Aš galiu pabrėžti Europos e, veiksmų nuoseklumo siekiant tolimos ateities tikslų reikšmę. Kad ateityje užtikrintume vyrų ir moterų lygybę, turime šią dimenciją įvesti į visas gyvenimo sritis. Prisiminkime komisijos veiksmų planą ir išmatuokime, kiek pažangos yra padaryta. Vadovaudamėsi tokia trijų lygmenų struktūra, mes galėsime pasiekti reikalingų tikslų. Silvia Costa asszony. Prezidentė, signora komisarė. Ačiū toliau vienam minutį, ponė Silvija Kosta. 15 si confronta quest'anno con una crisi finanziaria, economica e occupazionale che sta gravando in Europa. Reikia nepamiršti, kad e, pasaulyje siautėja ekonominė ir finansų krizė ir milijonai moterų kenčia dėl to. Taigi, Pekino e, veiksmų programos peržiūra yra galimybė e, E, įvertinti, kas pasiekta. Ir ES akcentuoja e, tos veiksmų programos prioritetus, taip pat, e, pavyzdžiui, tokias programas kaip mikrokreditus, taip pat pastangas siekiant suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. ES bendrovės, verslo bendrovės turėtų būti skatinamos įdarbinti jaunas moteris manau, kad visų pirma paramą turėtumėme skirti mm, moterų įgalinimui e, skurdžiausiose Afrikos valstybėse. Jeigu būtų sukurta e, savos rušies e, Afrikos alijansas, tai būtų tikrai gera iniciatyva, nes taip galėtumėme paskatinti užtikrinti gelės, geresnės galimybės e, Afrikos moteriams pasinaudoti tomis galimybėmis. O dabar, ponė Gilium, vieną minutę, prašom. Ačiū. Šiandien mes kalbame apie moterų ir vyrų teisių lygybę. Penkino plus penkiolika temą. Taip pat mes pabrėžėme būtinybę kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. Mes galime vienu smūgiu uh, užmušti dvi mušes, kadangi daug moterų gyvena skurde, dirba nepilną darbo dieną, jų darbo sąlygos yra netingamos ir uždirba daug mažiau negu minimalus e, egzistencinis minimumas ar apskritai uždirba tikrus grašius. E, skirtumas tarp e, algų vyrų ir moterų yra per didelis ir e, galimybių lygybė vis dar lieka popieriuje. Daug e, šeimos pareigų vis dar atlieka tik moteris, ir jos turi kartais dirbti keliose vietose, kad uždirbtų nors šiek tiek. Moteris e, susiduria su sunkumai tiek namuose, tiek e, viešajame gyvenime. Taigi mes turime reikalauti, kad Pekino tikslai būtų pasiekti ir įgyvendinti. Ačiū, poniai Gijom. Dabar vieną minutę poniai Blinkevičiūtėjai. Pirmininkė, lyčių lygybės principas yra labai svarbus europos sąjungai siekiant augimo užimtumo ir socialinės sanglaudos tikslų. europos sąjunga padarė didelę pažangą įgyvendindama pekino programą tačiau negalime būti visiškai patenkinti dabartine padėtimi. ataskaita dėl pekino veiksmų programos įgyvendinimo parodė kad europos sąjungoje numatyti veiksmų programos tikslai dar nėra pasiekti labai svarbu kad pekino rodikliai būtų naudojami siekiant plėtoti lyčių lygybės perspektyvą nacionalinėse reformų programose o taip pat nacionalinėse ataskaitose dėl socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties. vis dar trūksta pakankamai patikimų ir palyginamų duomenų tiek nacionaliniu tiek es lygmenimis nustatant socialinius rodiklius įskaitant moterų skurdą smurtą prieš moteris institucinius mechanizmus europos lyčių lygybės instituto vienas iš uždavinių darbas su palyginamais duomenimis instituto darbų programoje numatyti siekiai ypatingai pagelbėtų įgyvendinti pekino numatytus rodiklius. esu įsitikinusi kad ekonominių nuosmukių laikotarpiu būtina stiprinti institucinius lyčių lygybės mechanizmus. ačiū. Gracias, pasamos ahora Ačiū, ponė Blinkevičiūtė. Dabar prasidės pasisakymai pagal e, procedūrą. Prašau žodžio, dabar ponė Maginės vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms už pasisakymus. Aš neseniai kreipiausi į mm, didelę grupę aukštas e, pareigas užimančių moterų ir kalbėjome apie tai, kaip būtų galima pasiekti daugiau pažangos. Aš norėčiau pakreipti savo šias diskusijas aš norėčiau paprašyti, kad kolegos kairėje nesijuoktų. Pirmininkė, ar galite pasirūpinti tuo? Atsiprašau, ar girdite mane? Draugai Britai. Ačiū. Atsiprašau, bet e, nelabai malonu girdėti tai, bet galbūt kitiems įdomu. Mano, mano pasakymas yra įdomus. Taigi, mes per daug laiko skiriame bandymams paskatinti moteris daryti karjerą, siekti aukščiausių karjeros uh, etapų. Tačiau nepamirškime, kad moteris nepakankamai yra nepakankamai uždirba. Ir dažnai moteriams tenka darbai, kurių niekas nenori. Kal, pavyzdžiui, kalbėkime apie valytojas. Galbūt reikia lygybės siekti ir čia. Ir manau, kad būtent tų klausimų reikia imtis, jeigu mes norime pasiekti tikros lyčių lygybės. Nebijoju, kad, žinau, kad Ispanijai, kur šiuo metu pirmininkauja, rūpi moterų uždirbančių žemės ūkiją vaidmuo. Galbūt čia jų vaidmuo ar jų indėlis nepakankamai pripažintas. Manau, kad reikia kažkaip reformuoti žemės ūkio politiką, atsižvelgiant į šį aspektą. Šiuose debatuose dalyvauja daugybė moterų. Nepamirškime, kad mes e, daugelis mūsų auginame vaikus ir tie, tai yra nuo mūsų priklausomi žmonės Ir mes turime užsitikrinti reikalingas pajamas. Prisiminkime e, moteris iš Irano, jos čia buvo vakar. Ir manau, kad parlamentas turėtų pripažinti, pagerbti jų indėlį ir jų kovą šioje srityje. Ačiū poniai Maginės. Dabar vieną minutę poniai Tikau. Prašom. Ačiū poniai pirmininkė, poniai komisarė. Vyru ir moterų galimybių lygybė yra pagrindinis mūsų siekis. 20 procentų moterų buvo nacionalinėse, sudarė nacionalinius parlamentus, 23 procentus Europos bendrovių vadovų, 18 procentų dėstytojų yra moterų. 81,3 e, procentai e, baigė vidurinę mokyklą, bei daugiau nei pusė visų studentų yra merginos ir moteris. Jeigu mes norime užtikrinti augimą bei užimtumą, tai turime suvokti, kad moterų e, užimtumą reikia padidinti iki 60 procentų. Tačiau trukdo ypač moteriams įsitvirtinti gyvenimą, vien, nu, vienišos šeimos, kai šeimas daro tik moteris ir vaikas. Mes turime skirti desnį dėmesį šeimininiam gyvenimui, profesiniam gyvenimui, pabandyti juos suderinti. Taigi, vaikų priežiūros institucijos, kaip ir darželiai, pavyzdžiui, reiktų užtikrinti visoms moteriams galimybę savo vaikus siūsti dieną į darželį. Ačiū poniai Tikau. Dabar ponė Figureido vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Panašu, kad mes pamirštame, jog artėja šimtasis moters dienos jubiliejus, tačiau moterų gyvenimas dar yra pakankamai problematiškas darbo sąlygos dažnai yra joms netinkamos ir neorios, pirmiausia jas atleidžia darbdaviai, moterų skurdas daugelįje šalių yra e, siaubingas, moteris kenčia nuo smurto namuose ar kitokio pobūdžio smurto, be to jos dažnai e, negali oriai gyventi, taigi moteris yra pirmosios krizės aukos. Mūsų parlamentuose tai turėtų atkreipti dėmesį. Mes rezoliucijoje turime nuostatų, kurios pabrėžia visas šitas problemas. Mes norime, kad visi mūsų išdėstyti aspektai kurie yra svarbus moterų geroviai, europinių lygmenių ir visame pasaulyje būtų patvirtinti. Tai padėtų kovoti su stereotipais bei įtvirtinti vyrų ir moterų lygybę socialinėme gyvenime. Ačiū ponė Figureiro, o dabar ponė Kretin vieną minutę. Ačiū viena iš Pekino 90, programos 95 metais e, numatytų prioritetinių sričių buvo kova su smurtu prieš moteris. Ir dabar, vertinant, kas pasiekta, situacija nuvilia. Daugybė programų yra nutolusios nuo realybės, o tūkstantmečio programa nebuvo gyvendinta. Deja, būtinis smurtas prievartavimas kaip e, kovos ginklas kare išlieka košmaru daugeliui moterų pasaulyje. Jei ES nesijims giliau šių visų užduočių, mes nepasieksime sėkmės. E, reikia kalbėti apie švietimą, apie nebaudžiamumo e, situaciją karinėse konfliktuose. Smurtas prieš moteris yra ne tik tai padarinys, bet ir tam tikrų veiksnių e, rezultatas, su kuriais reikia kovoti. Ponas Obermeier, ačiū ponė pirmininkė. Tikrai džiugu e, prisijungti, būnant vyrų prie šitos moteriškos diskusijos. Pekino tai e, darbų platforma yra svarbus e, instrumentas kovoje su diskriminacija. Moteris ir vyrai turi būti lygus ir tikrai negalima diskriminuoti moterų vyrų atžvilgių. Negalima pateisinti tokio diskriminavimo jokie priežastimi. Tačiau teigiama diskriminacija taip pat nėra atsakymas. Svarbiausia turi būti e, išsilavinimas bei kvalifikacija. Kvotų sistema tikrai nėra tinkama išeitis vietoj to, kad galvotume apie kvotas, mes turėtume rūpintis e, skurstančiomis ir e, priespaudoje gyventuojančiomis moterimis. Nepamirškime, kad musulmonės Europoje gyveno paralelinėje e, visuomenėje, smurtas yra jų kasdienybės dalis, musulmonės Europoje paliktos. E, e, e be mūsų priežiūros, todėl reiktų keisti situaciją. Negalima, kad jiems vyra parinktų tėvas, kur yra ta e, žmogaus teisės ginanti Europa, kai jos taip reikia. Todėl vietoj to, kad kalbėtumėm apie kvotas, aktyviai kovotumėme su diskriminacija, kuri yra slepiama po religijos skraiste. Tikrai tokia situacija Europoje negali e, tęsti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dėkoju labai, ponė pirmininkė. Jeigu ne ankstesni kalbėjusiai jūs ir ministras, tai šiandien apie lyčių lygybę būtų kalbėjusios vien moterys. Bet visigi suvokiame, kad ši tema yra viena skaudžiausių šio laikinėje visuomenėje. Ir aš sutinku su kolege Birgit Svensson. Veiklą reikia koordinuoti visais lygmenimis ES. E, matome, kad vyrų ir moterų galimybės išlieka nevienodos. Tuo pat metu matome, kad rodikliai atspindintis lyčių lygybės nebuvimą yra e, vis prastesni, turiu galvoje smurtą prieš moteris ir panašiai. Mes turėtume reikalauti, kad Eurostatas surinktų reikalingus duomenis iš valstybių narių ir darytų spaudimą valstybėms narėms, kad jos geriau bendradarbiautų su Eurostat. Europos Sąjunga turėtų būti viena iš svarbiausių uh, institucijų dirbančių lyčių lygybės rytyje. Mes turime sukaupę daug patirties, kurią galėtume pasidalinti pasauliniu lygiu ir skleisti savo gerus, geras tradicijas. Aš tikiuosi, kad po penkerių metų mes galėsime atšvesti Pekino konferencijos 20-metį, pabrėždami geresnę pažangą kovojant su lyčių neligybė. Toliau vieną minutę, ponė Bergman. Geschlechter. Lyčių lygybė yra es fundamentalus principas, jis įtvirtintas sutartyse, visur skelbiamas ir nuolat cituojamas. Todėl reikia paklausti, kodėlgi nuolat kalbame šią temą. Ir įgyvendinimas vis dėlto nevyksta taip sėkmingai. Mes turime mm, galvoti apie lyčių lygybę ir siekti, kad ji būtų įtvirtinta visur, kur tik įmanoma ir kasdienėme mūsų gyvenime. Ačiū. Tiene la palabra ahora en nombre del Consejo el señor López Garrido. Dabar eh, tarybos vardu ponas López Garrido. Todas las intervenciones de las oradoras. Aš pritariu tam, ką sakė visos ponios kalbėjusios. Taip, iš tiesų buvo vien moteris, išskyrus vieną. Ponas Obimairis, vienintelis vyras buvo pasisakęs šioje diskusijoje. Ir e, jo pasisakymą aš turbūt tik iš dalies galiu pritarti. Reikia pasakyti, kad tai, ką sakė čia esančios ponios, atspindėjo, jog įžengėme į naują etapą Europos Sąjungoje, užtikrindami lyčių lygybę lyčių lygybė yra reikalinga ir naudinga ne tik moteriams, bet ir vyrams. Lyčių lygybė yra pamatinis principas, leidžiantis mums kartu gyventi. Tiesą sakant, aš mačiau, kad e, maniau, kad šioje salėje vyrų yra tiek pat, kiek ir moterų. Vadinasi, ši tema e, akivaizdžiai e, demonstruoja, kad lyčių lygybė yra naudinga abiems lytims. ES visuomet rėmė lyčių lygybės užtikrinimą. ES sutarties antrajame straipsnėje yra kalbama apie lyčių lygybę kaip pagrindinė teisė. ES veikimo sutarties trečiasis ir aštuntasis straipsnis pabrėžia, kad visose ES politikos rytise turi būti stengiamas užtikrinti lyčių lygybę. Taigi ES įgymo sutartys, sutartys pabrėžia, kad lyčių lygybė yra Europos politikos centras. Tai yra pagrindinis politinės darbo atvarkės principas. Šiandien turime principus paversti realybę ir pažiūrėti, kaip ES to tikslų galima pasiekti. Ispanija pirmininkaudama tarybai to ir siekia kartu su kitomis tarybos narėmis. Ir e, vakar Madride su komisija kartu e, susitikome šiais klausimais, ten dalyvavo ir komisijos narė Reding. Užsitikrinome, kad bendradarbiavimas su komisija bus išlaikytas labai glaudus ir lyčių lygybės srityje išsikelti siekiai mūsų pirmininkavimo metu galės būti įgyvendinti. Galiu tik tai pabrėžti, kad kovo 8 dieną, tai yra dirbančių moterų diena, Europos parlamentas Strasbūrė aptarinės moterų hartiją. Ta pačią dieną EFSKA taryba kalbės apie lyčių lygybės e, sąsają su socialinė sanglauda. Iš esmės kalbėsime apie vyrų ir moterų lygybę plus socialinę sanglaudą bei kovą su smurtu. Labai dažnai E, kalbėdami apie lyčių lygybę, galvojame apie kovą su smurtu prieš moteris. Tai yra mūsų visuomenės rykštė. Ji egzistuoja ir ją turime išnaikinti. Būtina užtikrinti tam tikrą apsaugos orderį, leidžiantį apsaugoti moteris nuo smurto. Tai turėtume padaryti per artimiausius mėnesius ir tikimės, kad komisija bei parlamentas mums bendradarbiaus. Ačiū, ponė Lopes Garydo. Komisijos vardu pasisakys ponė Reding. President, the... Pirmininkė. Lygybės direktyvos buvo pradėtos renkti 80-ame dešimtmetyje. Ir nuo to laiko tarpio daugybę direktyvų ne tik pakeitė valstybėse narėse galiojusius įstatymus, bet kadangi kai kuriuose srityse įstatymų valstybėse narėse nebuvo, tų direktyvų dėka buvo sukurti įstatymai ir siekiantys užtikrinti e, moterų ir vyrų lygybę mūsų visuomenėse visose sektoriuose. Dabar matome, kad e, geri įstatymai priimti, tačiau jie, jie ne visiškai gyvendinami praktikoje. Taigi aš manau, kad mums nereikėtų kurti naujų įstatymų, bet pasirūpinti, kad priimti įstatymai būtų iš tikrųjų įgyvendinami mūsų visuomenėse. Komet šiame parlamente vyksta diskusijos Galbūt ateis toks laikas, kuomet kalbės 50 procentų vyrų ir 50 procentų vyrų. Aš svajoju apie tokius laikus, kuomet nebereikės uh, žymėti tarptautinės moters dienos, nes nebebus problemų, apie kurias kalbėtume per tą dieną. Tačiau reikia svajoti, tač reikia nepamiršti, ką iš tikrųjų būtina daryti. Todėl esu dėkinga Ispanijai šiuo metu pirmininkaujančiai Europos Sąjungoje. Uh, už tai, kad moterų klausimus ji priskyrė prie prioritetinių, svarbiausių klausimų. Džiaugia su kolegomis komisijoje mes sieksime, kad lyčių aspekto integravimas įvyktų visose politikos rytyje. Ir draugė su kolega Pandor atsakingu už užimtumą pasirūpinsime, kad 2020 strategijoje tai praktiškai ir įvyktų. Kalbėdama apie kitus dalykus, kaip jau minėjau, kitais klausimais rengiuosi dirbti su moterų komitetu, rengiant naują lygybės strategiją. Ir e, imtis tokių klausimų kaip vyrų ir moterų užmokesčios skirtumai. Kiti klausimai bus svarbiausi mūsų darbo tvarkėje. Čia jau kalbame apie struktūrinės problemas, kurias būtina išspręsti. Tačiau yra ir su visuomenė susijusių klausimų ir problemų, kurie, kurių šaknis slypi labai giliai. Juos reikia taip pat spręsti, draugė su moterų organizacijomis, su vyriausybių nariais, valstybėse narėse, per nacionalinius įstatymus, taip pat per Europos teisės aktus. Toliau baisus smurto prieš moteris klausimas. Manau, kad tai bus mūsų darbo pagrindinės temos. Kaip ten bebūtų, ponios, jūsų žymi delegacija vyks į New Yorką, kur bus pažymimas e, Pekino programos 15 metų sukaktis. Kaip ten bebūtų, tai, ko mes pasiekėme per pastarosius 15 metų, iš tikrųjų yra daug. Na, mes dar neįgyvendinome savo svajonių, dar nepasiekėme e, to etapo, kurį matome savo svajonėse, bet tikrai daug padarėme. Ir manau, kad mūsų patirtis e, bus labai naudinga moteriams kituose žemynuose. Ir būtent apie tai ir bus kalbama New Yorko susitikime. Kalbėsime ne tik apie tai, e, ką daro Europos moteris, bet kalbėsime ir apie tai, kaip Europos moteris ir Europos politika galėtų padėti moterims gyvenančioms kitose žemynuose. Ir manau, kad čia prasme pagrindinių teisių hartija nuostabus tekstas, kurį turėtų perskaityti visi vaikai Europos mokyklose. Taigi, tą hartiją turėtų nagrinėti visi universitetuose studijuojantis jaunuoliai. Šioje hartijoje viskas suformuoluota teisingai. Ten skirtumo tarp vyrų ir moterų nėra. Jie yra lygus. Ir būtent mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad kuomet tos nuostatos neįgyvendinamos, taikant įstatymus valstybėse narėse. Svarbu, kad mes garsiai apie tai kalbėtumėme. Ir ne tik čia, bet taip pat ir valstybėse narėse. Turėtumėme kalbėti apie problemas, kurios iškyla ir kurios nėra sprendžiamos, o ne tylėti, tikintis, kad tos problemos bus išspręstos. Ir aš kreipiuosi visus vyrus šiame parlamente. Prisijunkite, kalbėkite draugė su moterėmis apie tai. Žinote, kad e, pirmininkas negali komentuoti, todėl tikrai susilaikysiu. Taigi, baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. 11.30 rytoj balsuosime dėl rezoliucijos projekto, o dabar e, pereisime prie vienos minutės kalbų pagal darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį. Pirmenybę teiksiu tiems